didelių pasiekimų. O dabar, kolegos, balsuokime dėl rezoliucijos. Norėčiau paminėti asociacijos susitarimo su Gruzija išvadas. Pirmiausiai balsuokime dėl pirmo pakeitimo. Pakelkime rankas, kas už, kas prieš. Susilaikoma. Patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, Atsiprašau, pirmininkė, penkto pakeitimo nelieka. Pereikime prie penkioliktos dalies. Penktos, penkto pakeitimo ne, penktas atkrenta, nes pirmas buvo patvirtintas. Toliau atitinkami pakeitimai antras ir šeštas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Tvirt, patvi, patikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 26 pakeitimo. Dėl antro ir šešto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Panas Preda norėtų pateikti pasiūlymą dėl pakeitimo žodžių. Prašau, ponė Preda. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti pasiūlymą dėl pakeitimo žodžių, bet pirmiausia, norėčiau pasveikinti ir buvusį Gruzijos prezidentą Mikailą Sakašvilį. Norėčiau pateikti pakeitimą žodžiu dėl naujo 16 dalies. Jis turėtų būti toks. Sveikina EBPO, OPHR klausimą dėl Gruzijos ir ragina Gruzijos vyriausybę imtis reformų, kad būtų galima įveikti trūkumus. Ačiū. Kolegos, Norėčiau jūsų paklausti, ar yra prieštaravimų dėl šio pasiūlymo, dėl pakeitimo žodžio. Jeigu ne, tuomet balsuokime dėl šio pakeitimo, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pakeitimas patvirtintas. Toliau trečias pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, Patvirtinta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos vardinės balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Paskutinis balsavimas dėl pono Mamikins pranešimo dėl atsiliacijos susitarimo su Gruzija. Tai yra balsavimas dėl pritarimo, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. And it is adopted. Patvirtinta. Dėkuoju, kolegos.